spręsti ir užtikrinti, kad rinkų kontrolės procedūra būtų gyvybinga. Grazie, komisario. Komu... Ačiū komisijos nariui. Norims pranešti, kad gavome rezoliucijos projektą. Diskusijos baigiamos. Balsuosime rytoj 12 val. Kitas posėdis prasidės rytoj ketvirtadienį 14 birželio nuo 9.14 ir nuo 15 iki 17 valandos darbo tvarkė yra paskelbta Europos parlamento tinklalapyje. Dabar šį posėdį baigiame ir dėkojame vertėjai.